kad ši žinia motivuos Europos komisiją, valstybės narės, jungtinės tautas ir, svarbiausia, Turkijos vyriausybę bendradarbiauti daug glaudžiau vieniems su kitais ir imtis tolesnių veiksmų šioje srityje. Labai ačiū. Labai ačiū, dabar pereikime prie balsavimų, turime jų daug šį rytą Taigi tolesnis mūsų punktas yra balsavimas dėl pono Hidalgo pranešimo dėl vidaus rinkos derinimo tarnybos. Teikiu balsavimą, vardinių balsavimų. Prašom, balsavimą pradedame. Balsuoti baigiame. Pone Stevensonai, Negirdžiu jūsų, tikriausiai techninė problema. Pakviesime techniką. Na, kitas punktas. Koncentruokimės. Šį rytą turime daug balsavimų. Tai yra pono Lechnerio pranešimas. Ponui Kaziniui taip pat reikia techniko pagalbos, gal dar kam nors? Pirmininkė, aš taip pat susidūriau su problema, tikiuosi, kad techninė tarnyba ją išspręs. Ačiū. Let's try, let's try Pamėginkime dabar balsuoti dėl pono Lechnerio pranešimo dėl centrinių komercinių ir bendrovių registrų sąveikos. Prašome balsuoti vardiniu balsavimu. Balsavimą pradedame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Sveikiname poną Lechnerį. Ir taip pat turėjau pasveikinti poną Masip Hidalgo. Ačiū Jums abiems. Kitas pranešimas ponios Haglund dėl ES ir Bisau Gvinėjos protokolo dėl žvejybos galimybių. Prašome balsuoti vardiniu balsavimu. Pradedame. Balsavimas baigtas. Taip pat patvirtinta. Sveikiname pona Haglund. Kitas pranešimas yra ponios Neits dėl Maroko karalystės dalyvavimo sąjungos programuose. Kas už? Kas prieš? susilaukė patvirtinta. Sveikiname ponę Neits. Ir Maroko žvėjus. Kitas darbo tvarkės punktas yra rekomendacija antrajam svarstymui dėl tarybos pozicijos dėl vakcinavimo nuo mėlynojo liežuvio lygos. Prieš balsavimą suteiksiu žodį pranešėjui. Ponas Vačiakovskis. Panie Przewodniczący, e, finalizujemy dość długi. Pirminkė, baigiame labai ilgą darbų laikotarpį šioje labai svarbioje srityje dėl vakcinavimo nuo mėlynų liežuvių lygos. Ši lyga yra didelė grėsmė gyvūnams visoje Europoje ir geresnės vakcinos yra vienas iš priemonių kovoti su šia lyga. Norėčiau šiandien patvirtinti šį tekstą, nes tai yra labai svarbu e, gyvulinkystės specialistams Europoje. Jau balsavome dėl šio pasiūlymo vieną kartą, dabar jau darbas eina į pabaigą ir aš norėčiau visų paprašyti paremti šį pranešimą. Ačiū. Taip, e, atrodo, kad e, tarybos pozicija atitinka šį jūsų pasiūlymą, kągi toliau Sari Esaja kredito pervedimų ir tiesioginio debito operacijų eurais techniniai reikalavimai. Pirmasis blokas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Dėl e, komisijos pasiūlymo su pakeitimais, kas už, kas prieš, e, kas susilaikė patvirtinta, toliau e, balsuojame dėl rezoliucijos projekto. Ne, atsiprašau, yra vienas pakeitimas, 111 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. Dabar dėl tiesiog rezoliucijos projekto balsuojame vardiniu balsavimu. Have you all voted? The vote is closed. Baigiame balsuoti. Patvirtinta didžiąją daugumą. Sveikiname ponę Esėją. Kitas punktas pranešimas Ines Ailasenda dėl auditorumų nario skirimo. Ponas Baudilio Tame Mugurusa. Prieš e, mums e, balsuojant norėčiau suteikti žodį dviem minutėms ponai Sloboda. Ačiū pirminkė. Turiu klausimą pranešėjai, nes kiek pamenu jau balsavome e, dėl audito rūmų nario skirimo Ispanijos atstovo. Ir ar tas žmogus, dėl kurio balsavome, atsistatydino, ar jį atšaukė Ispanijos vyriausybė, nes e, jau buvo balsuota dėl Ispanijos nario ir jeigu mūsų balsų nepaisoma, norėčiau vis dėlto pasiteirauti, kokia čia yra situacija. Ar e, taryba nepaiso mūsų daugumos e, sprendimo Europos parlamente? Ačiū labai. Uh, Panašu, kad E, šį mėnesį baigė galioti dabartinių narių kadencija, todėl būtent buvo pateiktas šis pasiūlymas, kiek žinau. Ir dabar siūlau balsuoti slapta. Pradedame balsuoti slaptai. Baigiame slaptą balsavimą. Atsakymas taip. Patvirtinta. Ačiū visiems kolegoms. Baigiame balsavimo sesiją. There are going to be 12 explanations of votes.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 Right, um, explanations of vote. First speaker. Taigi balsų paaiškinimai. Pirmiausia, ponė Svimburn.